Ačiū, aš norėčiau trumpai i, i, pertraukti šias diskusijas ir pasveikinti mūsų svečius, Sakarovo e, premijos grupės narius. E, asmeni, taip pat svečius iš Kongo Respublikos, Kazakstano, Baltarusijos. Taip pat iš Venecijos žmogaus teisų universiteto atstovus. Taigi sveikinu visus Sakarovo stipendijos e, gavėjus